Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Gerbiami parlamento nariai, kolegos, tęsime darbą pagal darbo tvarkę. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Pardienis technologijos plėtojimas siekiant, kad veiktų pasaulinės skrydžių sekimo sistemos. Tokia yra tema ir pirmiausia žodis ponai Krameriui, kuris yra klausimo autorius. Pone komisijos narė, ponios ir ponai, transporto komiteto vardu norėčiau pristatyti